variantas apsunkintų visas dėrybas, tačiau bet kokia atveju dėsiu visas pastangas, kad jūs to sustarimo projektą gautumėte. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Norėčiau dabar jums pranešti, kad man buvo pateikti penki rezoliucijos projektai šio klausimu. Rytoj vidurdienį balsuosime dėl rezoliucijų. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra žodinis klausimas komisijai dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo reglamento. Suteiksiu galimybę pasakyti šešiems klausimo autoriams. Pirmas kalbės ponas Kasparė, prašau. Komisar, mitim. Gerbėmie kolegos, gerbiamasis komisijos nary, e, šią sistemą e, Europos Sąjunga 167 e, besivystančioms valstybėms sudaro lengvatinės sąlygas, nes net įsitikėdama jokių atsakomųjų lengvatų iš jų pusės. Pagrind nuo 2012 sausio 1 mums reikia naujos schemos, kadangi senoji bus pasibaigusi ir e, dabartinė procedūra mums leidžia e, skirti tam laiko. Ir dėl to aš tikiuosi, kaip ir mano frakcija, kad komisija netrukus pateiks naują pasiūlymą. Kaip jau sakiau, mums šio, šių dviejų svarstymų E, procedūros metu reikia pakankamai laiko priimti atitinkamam sprendimam ir dėl to mes nenorime jausti e, e, laiko spaudimo. Aš tikiuosi, kad netrukus gausime visus duomenys ir informaciją, kaip pasiteisino praktikoje egzistuojanti schema. Ar jie iš tiesų prisidėjo prie to, kad būtų tinkam, sukurtos tinkamos lengvatinės sąlygos lengvatas gaunančioms valstybėms. Taip pat keliu klausimą, ar egzistuojančioje sistemoje viskas tinkamai veikia, pažiūrėjau, tokioms valstybėms kaip Kataras, kurių e, pajamos vienam gyventojui skiriasi e, nuo tų besivystančių valstybių, kurios, e, kurios yra žymiai skurdesnės. Ar ši sistema e, taikoma vienodai visoms tokioms valstybėms yra tinkama? Ir taip pat. E, Mm, atsižvelgiant į rytojos balsavimą, norėčiau paraginti visų likti prie e, mūsų sutarto rezoliucijos projekto. Ir e, tikiuosi, kad dabar vykstančiose diskusijose nebus minimi tie dalykai, kurie neminimi rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime. Ačiū, panui Gasparį, David Martin, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, kaip ir ponas Kasparė, aš sveikinu e, bendrųjų tarifų lengvatų sistemą e, BLS, BLS. Plus. Manau, kad besivystančios valstybės turėtų turėti lengvesnę prieigą prekybai visomis prekiamis ir gaminiais išskyrus ginklais. Ir e, tos 176 e, valstybės taip pat turėtų gauti geresnę prieigą įgyvendinant ir atitinkamas tarptautinės konvencijas dėl e, gero valdymo bei kitus tarptautinius sustarimus, tačiau mes tikimės, kad tos 16 valstybių laikysis ir savo prisimtų įsipareigojimų pagal atitinkamas konvencijas. Jeigu jos tokių įsipareigojimų nesilaikys, joms uh, lengvatinių mūtų sistema neturėtų būti taikoma. Būtent todėl aš sveikinu, kad komisija ėmėsi veiksmų prieš Šri Lanką, pasiūlė taikyti atitinkamas priemonės jos atžvilgių. Ir e, taip pat siūloma e, pradėti atitinkamą tyrimą Kolumbijos atžvilgių. Galbūt e, po to nereikės taikyti atitinkamų sankcijų, kaip buvo pasieltas Salvadoro atveju, tačiau tyrimus reikia vykdyti. Aš tikiu taip pat, kad komisija artimiausių laikų pateiks Europos parlamentui ataskaitą dėl to, kaip yra gyvendinama BLS plus sistema ir e, birželio mėnesį buvo e, taip pat pateikta komisijos pažadų susijusių su BLS sistema bendrai, tikimės, kad jie bus įgyvendinti. Pone Rinaldi, žodis. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Nuo pat parlamento susirinkimo, tiesą sakant, keliame BLS, BLS plus e, nutraukimo Šrilankai ir Kolumbijai klausimą. Taip buvo nustatyta, kad Šrilankoje buvo klaidingų sprendimų priimta. Atrodo, kad taip nutiko dėl pateisinamų priežasčių, dėl valstybinio režimo tuo metu. Tačiau dabar kom... taryboje, tiesą sakant, niekas nesėmė ginti Šrilankos ir buvo priimtas sprendimas dėl Šilankos. Na, o su parlamentu niekas nesikonsultavo netgi. Dabar kitų atveju turime šalį, kuri kovoja su partizaniais kovotojais, kovoja su žmogaus teisų pažeidinėtojais, su profsąjungos atstovų žudimais. Komisija šiuo metu dar nepasisakė šiuo klausimu, kol kas vis dar yra einama laisvosios priekybos link. Dabar Europos parlamento vaidmuo Kolumbijos klausimų vėlgi buvo nulinis. Niekas neklausė parlamento nuomonės. Tuo tarpu, kai reikia išklausyti visų. Tiesą sakant, mums nebuvo pateiktas joks poveikio vertinimas galimo sistemos nutraukimo taikymo. Tačiau be viso to dar reikia pasakyti, kad ir parlamento vaidmuo čia labai mažas yra, menkas. Šie klausimai nėra techniniai, šie klausimai yra grinai politiniai. Ir atrodo, kad reikėtų parengti naują reglamentą, reikėtų pasinaudoti 2011 metų terminu. Ir dabar per artimiausius mėnesius reikėtų diskutuoti apie tai, kasgi konkrečiai vyksta šiuose šalise. Reikėtų pasižiūrėti, koks konkrečiai yra žmogaus teisų pažeidinėjimo lygis, pavyzdžiui, Kolumbijoje ar kitur. Ir kokiosgi yra konkrečios priemonės, kurių turėtų imtis, tarkime, Šilankos vyriausybė. Dabar, ponia komisijos nary, mes norime štai ko jūsų paprašyti naujo pasiūlymo, jeigu įmanoma iki birželio mėnesio. Norime naujų aiškių kriterijų, nereikėtų pamiršti, kad BLS e, sistema yra e, turi tikslą padėti besivystančiam šalims, nereikėtų pamiršti, kad kai kurios iš šių šalių nėra besivystančios šalis, dar taip pat reikėtų pasakyti, kad reikia laikytis 27 konvencijų, reikėtų įvertinti BLS poveikį, reikėtų pateikti šį poveikio vertinimą parlamentui. Na ir parlamento vaidmuo čia turi būti labai didelis, nutraukiant bėlės taikymą, nes, kaip jau ir sakiau, tai yra politinis sprendimas. Ačiū, ponė Rinaldi. Dabar, ponė Kilnys, ant dvi minutės. Pone pirmininkė, mūsų diskusijos susijusios yra su trimis aspektais. Pirmiausia, dabartinis reglamentas baigia galioti 2011 m. gruodžio 31 d. Tam, kad parlamentas naudotųsi savo galiomis numatytomis e, Lisabono sutartyje, komisija mums turi pateikti naujo reglamento pasiūlymą vėliausiai 2010 m. birželio mėnesį. Dabar dėl BLS. Kas nusprendžia dėl šalių, kokiais kriterijais remiantis, neaišku. Dabar vėlgi 27 tartautinės konvencijos dėl to taip pat neaišku, ar laikomasi jų yra. Dabar koks yra rėmimas besivystančių šalių, kokio pobūdžio, ar su darbo sąlygomis, su socialinėmis darbuotojų sąlygomis tai yra susiję. Nieko apie tai nežinome. Taigi čia reikia reglamentą iš esmės peržiūrėti, reikia demokratiškesnio reglamento Tačiau dabar atrodo šiandien diskusijos vyksta dėl Kolumbijos atveju. Iki šiol komisija atsisakė pradėti tyrimą dėl žmogaus teisų pažeidimo Kolumbijoje. Na, o toks tyrimas yra numatytas pagal taisyklės. Dabar atrodo, kad mm, atsitiko taip, kad BLS buvo pamiršta dėl e, stambiųjų pramonininkų interesų Kolumbijoje. Kolumbijoje taip yra suduodamas smūgis žemės ūkio darbuotojams, profsąjungų nariams ir visai nacionaliniai Kolumbijos pramoniai. Ačiū, ponė Kilnilsen. Dabar dvi minutės, ponė Džokikins. Ačiū, pirmininkė. ES taikoma lengvatų, prekybos lengvatų sistema tam tikrų e, šalių atžvilgių įsigaliojo 71 metais buvo skirta siekti, siekiant užtikrinti prekybiniai pusiausvirai tarp turtingųjų ir skurdžiųjų pasaulio valstybių. Komisarė, ar sutiktumėte, kad ta sistema žlugo ir ES prekybiniai susitarimai atnešė naudos tarptautiniams ES veikiantiems koncernams ir dar labiau nuskurdino smulkiuosius skurdžiųjų valstybių gamintojus bei turėjo didelės žalos aplinkai. Ar iš tikrųjų to siekia ES komisija prieš tris mėnesius pare, parengusi ir paskelbusi strateginį dokumentą dėl ES konkurencingumo pasaulyje? Iš tikrųjų, kokios naudos gavo Afrikos, Azijos šalis, kuomet jūsų komisija, ponė Degiuchtai, sudarė galimybę spekuliuoti tarptautiniams rizikos fondams euro atžvilgių ir jūs palikote Graikiją šių parazitinių struktūrų valiai, nesėmėte jokių veiksmų, kad apsaugotumėte skurdžiausius ES gyventojų. Noriu paklausti, ar komisija atlieka tam tikrą vertinimą, kaip lengvatiniai prekybos susitarimai padeda labiau apsaugoti vartotojų ir darbuotojų teisės ir kokiu veiksmu ketinate imtis prieš Kolumbijos vyriausybę, kuri uh, kontroliuoja valstybės įmonės ir ypatingai karinės paskirties įmonės ir visiškai negerbė ir nesaugo žmogaus teisų. Pagrindinis to pavyzdys yra masinė kapavietė vienoje Kolumbijos vietovėje. Ar komisija ketina taikyti e, preferencinius muitus taip pat ir e, Šrilankai, kuomet šalies vyriausybė net ir pabusimų rinkimų ir toliau pažeidinės žmonių ir darbuotojų teisės. Ponas Kamalis dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš manau, kad mes visi suvokime, kad vienas iš BLS tikslų buvo įtraukti skurdžias valstybės į pasaulinę prekybos sistemą, taikant tam tikras prekybinės lengvatas ir siekiant užtikrinti pusiausvyrą didesnę tarp turtingų ir skurdžių valstybių. Aš Iš tikrųjų turiu daug draugų ir giminaičių skurdžiose valstybėse ir e, jose veikia korumpuotos vyriausybės, valstybinės monopolijos, kurios neleido jų verslininkams geriau pasinaudoti taikomomis lengvatomis. Taip pat ir tų valstybių piliečiai neturi prieigos prie tam tikrų prekių ir paslaugų, kurios yra savame suprantamos ES ir kitose turtingose valstybėse. Tačiau pripažinkime, kad geriausias būdas padėti žmonėms išbristi iš e, skurdo yra padėti e, verslininkams, kurie tuos žmonės iš skurdo išves. Daugelis Europos, daugelį Europos parlamento narių susirūpinimą kelia tam tikras vienašališkas komisijos požiūris į lengvatų taikymą, kuomet komisaras komiteto posėdėje teigia, kad tokiu būdu mes bandome eksportuoti į pasaulį Europos ekonominį modelį. Tai reikia nepamiršti, kad AKR valstybėse galioja specifinis ekonominis modelis ir dėl to kad e, jos nesilaiko tam tikrų konvencijų e, nuostatų BLS plus sistemos jums nebus galima taikyti. Mums reiktų lankščiau taikyti BLS plus sistemą ir mes galėtume taikyti kai kurioms valstybėms atinkamas sankcijas, kurios nesilaiko tam tikrų standartų, arba galėtume skatinti dialogą su jomis tam, kad valstybės pagerintų savo elgesį ir suvoktų, kad e, aukštesnių standartų taikymas yra naudingas ir joms pačioms. Taigi reikia nepolitikuoti, o pradėti konkrečiai bendarbiauti ir skatinti tų šalių verslumą. Ačiū ponui Kamaliui, pasisakė klausimą autoriai, dabar leisime pasakyti komisarui. Ačiū pirmininkė. Dabartinė BLS sistema baigė galioti 2011 gruodžio 31 dieną. Komisija rengia dabartinės sistemos peržiūrą. Aš pradėjau e, jau viešasias konsultacijas dėl tolesnių e, veiksmų, dėl poveikio įvertinimo. Komisija tikisi, kad 2011 m. pirmąjį ketvirtį bus parengtas naujas reglamento pasiūlymas kuris bus aptariamas įprasta teisėkuros e, procedūros tvarka ir e, tas veikiausia bus padaryta iki 2011 gruodžio 31 dieną. Mes turime išvengti situacijos, kad 2012 metų sausio 1 dieną valstybės, kuriams taikoma BLS sistema, prarastų turimas lengvatas, todėl jeigu mes nesugebėsime sustarti dėl naujos sistemos, turėtų iki to laiko galioti senoji, užtikrinant, kad e, pagal BLS lengvatas turinčios šalis nebūtų paliktos likimo valiai. buvo išsakytas tam tikras susirūpinimas dėl komisijos vykdomos kontrolės valstybėse, kurioms galioja e, BLS ir BLS plus e, sistemos. Pagrindiniai kriterijai yra 27 tarptautinės konvencijos dėl žmogaus ir darbuotojų teisų ir tų konvencijų laikymosi atitinkamose valstybėse, e, kurioms yra taikoma BLS sistema. Komisija savaime suprantama siekia, kad BLS sistema būtų taikoma objektyviai remiantis atitinkamų susitarimų gyvendinimo kontrole, kontrole komisija yra priklausoma nuo tarptautinės darbo organizacijos, jungtinių tautų, įvairių kontroliuojančių agentūrų, kitų tarptautinių organizacijų ataskaitų ir teikiamos informacijos. Taigi priežiūros e, procese taip pat e, dalyvauja e, BLS valstybių atstovai dvišaliais pagrindais, jeigu nustatoma, kad bėlais principų yra nesilaikoma, tuomet komisija gali pradėti atitinkamą tyrimą, siekdama išsiaiškinti, faktinės aplinkybės ir po to siūlyti tinkamus e, veiksmus bei priemonės, kurios pradedamos taikyti, jeigu to reikalauja situacija. Pradėti tyrimą, tačiau nėra taip paprasta, nes tyrimo eiga gali turėti neigiamos žalingos įtakos tolesniems santykiams su atskiriamis valstybėmis. Prisiminkime Šrilankos atveju. Kalbant apie BLS plus sistemą, tai e, valstybės, kuriams taikoma ši sistema, pirmiausiai e, turi įrodyti, kad yra pasirengusios bendradarbiauti su tarptautinėmis kontroliuojančiomis institucijomis bei ištaisyti trūkumus, kurie e, joms yra nurodomi. Toks yra bendras požiūris tiek BLS, tiek BLS plus sistemos taikymui. Aš tikiuosi, kad e, galėsime surenkti su parlamentu diskusiją dėl BLS ir BLS plus sistemos ateities. Ir aš e, tikiu, kad e, tolimesniuose svarstymuose dėl sistemų gerinimo bus atsižvelgiama į parlamento nuomonę ir Europos parlamentas ateitie kartu su taryba vienodomis teisėmis turės galimybę įtakoti BLS plus sistemos pakeitimus. Pirmininkas, ačiū labai. Dabar pasisakys frakcijų atstovai ir pirmoji kalbės ponė Andrikinė. Pone pirmininkė, ponė komisarė, pratesant kolegos Kasparį mintį, kurią visiškai palaikau, norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, Lisabono, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai pasikeičia parlamento vaidmuo formuojant ES prekybos politiką. BLS yra viena iš tų sričių, kur e, parlamentas įgauna didesnę įtaką. Komisarė, norėčiau paprašyti jūsų teigiamai pažvelgti į e, parlamento įtaką e, taip pat ir tokiose srityse kaip BLS ir BLS plus sistemų taikymo atskiroms valstybėms, taip pat ir dėl atitinkamo kontrolės proceso, kuomet BLS lengvatų gavėjai privalo įrodyti, kad laikosi atitinkamų tarptautinių konvencijų bei tarptautinės darbo organizacijos primtų nuostatų. Komisija bent jau turėtų pasikonsultuoti su parlamentu dėl vykdomų kontrolės priemonių. Pabaigai noriu tik tai dar kartą pabrėžti nuostatas rezoliucijos, dėl kurios balsuosime rytoj. Komisija turėtų, kaip manoma, greičiau peržiūrėti ir pateikti naujus pasiūlymus dėl BLS. Pabaigai noriu paprieštarauti kai kuriems kolegoms dėl situacijos Kolumbijoje. Kolumbija, kaip ir daugelis to regiono valstybių, turi savo specifiką, mes negalime ignoruoti jos pasiekimų, teigiamų poslinkių žmogaus teisų srityje. Ir e, kalbant dėl žmogaus teisų gynėjų situacijos toje valstybėje, iš tikrųjų mes negalime tos šalies kaltinti, nes e, mūsų rezoliucija yra skirta naujam reglamentui ir tas reglamentas yra būtinas. Dabar pasisakys. E, ponas Moreira. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. Labai malonu girdėti, kai komisaras Deguktas sako, kad e, visai greitai bus imtasi teisės aktų iniciatyvos ir bus peržiūrėta BLS sistema. Taip, e, parlamentas taip pat bus įtrauktas į teisėjų kuros procesą. Taigi, tokiu būdu mes išvengsime BLS sistemos pabaigos, kuri artėja. Ši, šią pagalbos sistemą mes atveriame ES rinką mažiau turtingoms valstybėms ir tai yra viena, vienpusiai veiksmai. Aišku, tai yra susiję su gero valdymo principais ir žmogaus teisų laikymusi. Ši sistema yra prieinama valstybėms tik tai tada, kai atitinkamos tam tikros sąlygos yra. Taigi, taip ES priekybą panaudoja vystimosi ir žmogaus teisų gynimo tikslu. Taigi, mes turime tikrinti dabar ir rezultatus. Naujasis reglamentas turi laikytis tam tikrų sąlygų. Tai yra reikia numatyti laikinumo aspektą BLS sistemose. Tai reiškia, kad reikalui esant galima būtų nutraukti tokios sistemos taikymą. Taip pat reikėtų galbūt geresnę atranką vykdyti naudos gavėjų valstybių atranką vykdant Reikėtų taip pat pagerinti kontrolės sąlygų atitikties sistemas, kurios yra susijusios su BLS. Ir ypač tai reikėtų padaryti žmogaus teisų srityje. Na ir dar vienas dalykas. Reikėtų atsižvelgti į parlamento nuomonę nuo pat teisėjų, kurios procedūros pradžios. Ačiū ponui Moreirai. Toliau ponas Papastamkos dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Bėl S sistema yra sistema taikoma skurdžiausiams valstybėms, tai yra toms valstybėms, kurioms labiausiai to reikia naujajame tokių valstybių sąraše reikėtų atsižvelgti į tokių valstybių ekonominę situaciją ir konkurencingumą. Diferencijavimo nebuvimas tarp tokių valstybių, tiesą sakant, nepalankus yra skurdžiausiams valstybėms iš tos valstybių grupės. Reikėtų galbūt pabandyti pašalinti tuos skirtumus, kurie buvo nustatyti taikant iki šiol šią sistemą mūsų priekybos politikos sąlygiškumas turėtų padėti pasiekti tinkamesnio valdymo pasaulyje, tose valstybėse ypač, kuriuose to labiau reikia. Taip mes galėtume socialinę dimensiją ginti plačiaja prasme. Taip ir demokratija, demokratijos principai būtų skleidžiami. Europos parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti šioje peržiūrėtoje sistemoje. Parlamentas taip pat turėtų turėti galimybę žiūrėti, ar laikomas yra tokių taisyklių skurdžiose šalise. Ačiū ponui Papastankos, toliau žodis da, ponui Lankė. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Mes žinome, kad e, Ši sistema, e, tai yra BLS sistema, yra tikrai gera sistema, o BLS plus sistema yra dar geresnė. Ir dabar mums reikia pasiūlymo iš komisijos kuo greičiau, kad parlamente galėtume e, vykdyti savo, e, savo konsultacijų procedūrą. Taigi komisijos prašytume kuo greičiau veikti. Ir aš manau, dar kai ką vertėtų pakoreguoti, patobulinti. Pirmiausia, konstatuojame, kad e, e, kaip realiai turėtų būti įgyvendinamos tos 27 nuostatos taisyklės. Ar tai yra įlo prerogatyva, ar reikia kažkokio specialaus e, tyr, e, vertinimo komiteto, kuris e, vertintų tą įgyvendinimą. Taip pat aš norėčiau, kad BLS plus sistemos atžvilgių e, atliekant vertinimus e, būtų e, atliekamas ir koordinacinis darbas, kaip tai yra daroma ir susitarus su Koreja. Taip pat manau, kad parlamentas turėtų būti įtrauktas į vykdomus tyrimus, kadangi kartai susidaro įspūdis, kad um, komisija vadovaujusi kitais sumetimais nei um, tyrimų vykdymas. Tokiais konkrečiai, tam tikrais konkrečiais atvejais toks įspūdis susidaro. Taip pat mums reikia aiškios tolesnių veiksmų struktūros ir taip pat e, aiškesnių e, sąlygų ne, laikino netaikymo nuostatų ir sąlygų. Tačiau apie tai dar vertėtų išsameu padiskutuoti atskirai. Ačiū. Pon, Tomas man, ačiū ponė pirmininkė. E, besivystančioms valstybėms e, šis, e, ši lengvatų sistema turi padėti toliau kilti, vystytis jo ekonomikai. APS, BLS sistema plus sistema turėtų padėti valst, šioms valstybėms tvarkytis geriau tvarkytis e, priekybos rytyje, tačiau reikia e, laikytis ir kriterijų, kuriuos, kuriuos padėjo, nust, e, padėjo nustatyti ir ILO, ir UNO. Tačiau kaip tų kriterijų reikėtų reikalauti laikytis, kada yra akivaizdžių įrodymų, kad yra netinkamai laikomasi priekybos sąlygų ir jeigu E, šios sistemos pagalba kai kurios valstybės e, gyja tam tikrų priekybos privalumų ir e, nepaisant to, kad juose nesilaikoma žmogaus teisų ir panašiai. Pavyzdžiui, tokie susitarimai nieko nepadeda žmogaus teisų srityje tokioje šalyje kaip Kinija, kurioje ir toliau yra persekiojami nekalti žmonės, kalbant apie, pavyzdžiui, Tibeto problemą ir panašiai. E, ten ir nuolat turi kovoti ištisos gyventojų grupės už savo e, teisės, už savo kultūrinę, socialinę, religinę nepriklausomybę. Ir e, man atrodo, tokie dalykai turėtų būti ypač pabrėžiami, nustatant kriterijų katalogą e, šioje sistemoje. Ir mes neturėtume e, e, lengvatas gaunančių e, valstybių sąraš, sąrašų sudarinėdami apsiriboti vien tik tai ekonominėmis e, e, nuostatomis ir sumetimais. Ačiū. Džianlukas Susta, ponė pirmininkė, ši proga pasisakyti yra labai puikiai tam, kad pabrėžtume dar kartą bėlas svarbą. Ar kalbėtume ar apie bėlas, ar apie bėlas plus sistemą? abi, abiejomis jomis yra e, siekiama mažinti skurdą ir laikytis žmogaus teisų. Būtent e, tokie principai yra mūsų pagrindiniai tikslai, kurie, dėl kurių mes, tiesą sakant, atsisakėme tokių lengvatų tam tikroms valstybėms, kaip pavyzdžiui Šrilankai. Europos parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti teisėjų kūros procese, pavyzdžiui, e, reglamentą peržiūrinti. Mes tikimės, kad taip ir bus padaryta. Taip pat reikėtų užtikrinti reglamentų veiksmingumą. Reglamentai turi būti patikimi, tikslai turi būti aiškiai ir kriterijai turi būti aiškiai taikomi. Prekyba, pagalba, pagalba prekybai turi būti siejama su pagrindiniu teisų, pagrindiniu principu žmogaus teisų laikymusi. Mes neturėtume žiūrėti atlaidžiai Ir taip pat nereikėtų galbūt pernelyg greitai pasmerkti tam tikrų valstybių, pavyzdžiui, Kolumbijos. Aš nesutinku su tokiu vienašališku sprendimu tokiai valstybei. Manau, kad reikėtų laikytis taisyklių ir jų laikantis išnagrinėti konkrečiai situaciją. Ačiū ponui Susta. Mm, atrodo, kad ponas Salafranka nedalyvauja posėdėje, todėl žodį dabar perduosiu poniui Fielneriui. Ačiū pirmininkai, ačiū komisaru. Dabar aptariama BLS sistema yra svarbi priemonė leidžianti skurdžiausiams pasaulio valstybėms eksportuoti savo gaminius į Europą. Europa sus, uh, susikūrė savo gerovę būtent tų valstybių sąskaitą. Todėl dabar turime pamastyti apie bėlės sistemos paskirtį ir tikslus. Ji turi būti skirta kovoti su skurdu ir uh, prekyba bei ūkio augimo skatinimas geriausiai, geriausiai leidžia tai padaryti. BLS sistema taip pat leidžia daryti spaudimą atitinkamos valstybėms tam, kad šios pasirašytų tarptautinės konvencijas ir susitarimus dėl žmogaus teisų apsaugos. Tačiau mes neturime pamiršti BLS sistemos pagrindinio tikslo ir e, valstybėms, kurios nesilaiko tarptautinių konvencijų, lengvatinių tarifų sistema negali būti taikoma, tačiau negalime tikėtis, kad jeigu atimsime lengvatas, tai valstybės pradės e, labiau laikytis arba labiau gerbti žmogaus teisės. Iš tikrųjų, ta pusiausvėra čia yra žymiai trapesnė, todėl aš norėčiau paklausti komisaro, kaip jis vertina tą grėsmę, kad, e, pavyzdžiui, grėsmę darbo vietoms, jeigu kai kurioms valstybėms nebus taikoma bendrųjų lengvatų sistema dėl konvencijų nuostatų laikymosi, tai pirmiausiai, manau, reiktų išanalizuoti situaciją ES valstybėse narėse, ar visos, ar visos jos laikosi šių konvencijų. Ir e, pirmiausiai turime apsikuopti savo kieme prieš keldami reikalavimus kitiems. Dabar pradėkime spontaniškus pasisakymus. Ir dabar pasisakys Pos Nikolesku. Aš pagal 732 reglamento straipsnį valstybės, kurios nori, kad joms būtų taikoma BLS sistema iki šių metų balandžio mėnesį privalo pateikti atitinkamą paraišką. Aš noriu paklausti, kokios valstybės to paprašė iki šiol ir ar reiktų taikyti šią lengvatų sistemą naujoms valstybėms, turint omenyje, kad pati sistema ir reglamentas turės būti peržiūrėtas. Ačiū. Ačiū labai. Daugiau nėra norinčių pasisakyti spontaniškai, paprašysiu komisaro dabar tarti gautinį žodį. Ačiū labai. Buvo užduoti įvairūs klausimai dėl Šrilankos, dėl situacijos Kolumbijoje ir kodėl vienu atveju mes nusprendėme pradėti tyrimą, o kitu atveju ne. Šrilankos atveju komisija rėmėsi jungtinių tautų atitinkamomis ataskaitomis ir nuomonė, taip pat ir kitais nevyriausybinio organizacijų duomenimis, pagal kuriuos Šrilanka nesilaikė įvairių tarptautinių konvencijų dėl piliečių ir politinių teisų, konvencijos dėl bausmių taikymo, kankinimų bei vaikų teisų konvencijos. Priešingai nei Kolumbijos atveju, Šilanka visą laiką neigia egzistuojančias problemas ir nebendradarbiavo su komisija tyrimo eigoje. Kolumbijos atveju Junktinės tautos ir tarptautinė darbo organizacija bei jos ataskaitos parodė, kad e, kai kurių Junktinių tautų ir Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nėra laikomasi pilnai, tačiau Kolumbija siklausė įsakytas pastabas, reformavo savo teisinę sistemą ir e, toliau vykdo, dalyvauja dialogė su jungtinėmis tautomis ir tarptautinė darbo organizacija. Kalbant apie pono Morėjo užduotus klausimus, norėčiau pasakyti, kad BLS reglamento peržiūros egoje mes ketinam siekiame užtikrinti pusiausvyrę tarp e, jūsų išsakytų paminėtų sričių. Mes siekiame būtų atliktas poveikio vertinimas iki šių metų Liepos mėnesio. Tikimės, kad e, jis bus atliktas ir mes taip pat ketiname konsultuoti su Europos parlamentu. Norėčiau priminti Jums savo pažadą pasakytą INTE komitete per mano kandidatūros svarstymus ir vėliau e, pažadėjau pateikti tvarkaraštį e, dėl mūsų busimų siūlomų teisės aktų ir jau kovo mėnesį tą tvarkaraštį jums pateiksiu. Dėl to Europos parlamentas turės visas galimybės viešai ir atvirai diskutuoti įvairiais klausimais, taip pat ir dėl BLS sistemos bei e, dėl mūsų naujų priekybinių lengvatų sistemos siūlymų, kurie e, bus pateikti balandžio mėnesį. Pirmininkas, ačiū. Turiu pasakyti, kad mums yra pateikta rezoliucijų pasiūlymų. Dėl šios diskusijos rytoj balsuosime 12.